Äh, Guten Tag, wir begrüßen. Labą dieną. Pradėkime, tiksliau, teskime vėl biudžeto kontrolės komiteto darbus. Šiandien nesame tokie skaitlingi. Noriu nuoširdžiai pasveikinti už regionų plėtrą atsakingą komisijos narę ponę Kretų. Džiaugiamės, kad buvusi kolegė dabar pradėti naujas pareigas. Taigi dabar ketvirtas darbo tokias klausimas. Dar pasakysiu, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu, darbo tokiams išdalinta, paskelbta Cont News biletenė, kitų pirmininkės pranešimų nėra. Iš karto perdusiu pirmininkavimą komiteto vicepirmininkui, nes jis šiandien yra atsakingas už šį darbo tokias klausimą pagal tai, kaip mes esame darbus pasidalyję. Derikai, prašau. Ačiū, pangresu, noriu padėkoti visiems kolegoms už tai, kad e, sugebėjo šiandien atvykti į posėdį ir daugumą jūsų netgi išvakarėse atvykote tam, kad būtumėte laiku. Šiandien čia pas, noriu pasveikinti su komisijos nare, nekantriai laukiame jūsų minčių. E, aš dabar paprašysiu auditorumo atstovų pristatyti savo E, metinę ataskaitą ir po to komisijos narius teiksime žodį, tai galbūt auditorumo atstovas ponas Balko dabar galėtų savo pranešimą pristatyti. Ačiū, ponė pirmininkė Greslė, komiteto vicepirmininkė Hoganai, komisijos narė ponė Kretų, ponas ir ponai biudžeto kontrolės komiteto nariai. kai, kai kurie jūsų prisimena, kad aš jau pastaruosius kelis kartus e, pristatinėjau e, mokslinio tyrimų ir vidaus politikos biudžeto vykdymo patvirtinimą ir kadangi aš esu atsakingas dabar už penktąjį skyrių, Dabar pristatysiu Jums auditorumų išvadas dėl regioninės politikos, transporto, kitų sričių. Kadangi šioms sritims 2013 teko didžioji ES biudžeto išlaidų dalis. Ir šiandien uh, E, posėdėje dalyvauja Lazaras Lazaras, jis atsakingas už pirmąjį skyrių ir už e, patikinimo pareiškimą. Taigi dabar pristatysiu riausias išvadas už 14 metų, remiantis 180 e, pavedimų valstybės narėse klaidų lygis siekia 6,9 procentus, praeisiais metais buvo 6,8 procentai. Dauguma klaidų susiję su rimtais viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimais, netinkamų projekto finansavimu, netinkamų išlaidų įtraukimu į e, deklaracijas ir valstybės paramos e, taisyklių nesilaikymu. Aš kai kuriais atvejais po viešojo pirkimo būdavo pakeičiamos e, viešojo pirkimo taisyklės. Esame pateikę konkrečių e, pavyzdžių tiek šioje ataskaitoje, tiek kitose ataskaitose dėl netinkamos valstybės paramos. Mes daugiausiai dėmesio skiriame rezultatų auditui ir e, noriu paminėti, kad e, rezultatų auditas turėtų būti baigtas iki kitų metų vasaros, kai valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtins e, veiksmingas priemonės sąjungos politikos srityje, e, pagal e, kuris būtų taikomos sankcijos už viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymą. <clears throat> Taip pat sąjungos politikos srityje reikia patvirtinti taisyklės susijusios su, su sankcijomis dėl netinkamos valstybės paramos. Trikdami savo auditą mes vertiname finansinės priemonės, jų tinkamumą, teisėtumą. 2013 metais skiriant tiesiog neparamą jos gavėjams finansinės priemonės, kurios, kuriomis buvo e, pasitelkiamos, suteikiant garantijas, investicijas, e, kapitalo investicijas arba paskolas. Audito rūmai nustatė, kad keturi iš penkių, keturis iš penkių finansinių priemonių jas panaudojant, graža investicinė buvo pakankamai maža. Šią problemą pripažįsta taip pat ir komisija savo ataskaito 41 straipsnėje, pirmoje C dalyje 2013 metų atitinkamame reglamente. Programiniam laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų finansinė parama bus skiriama tik tai tuo atveju, kai atitinkamos mokėjimo agentūros e, jau bus e, veiksmingai skirsius parma galtiniams gavėjams. Kontrolės e, sistema yra susijusi su tuo, kad komisija pasitelkė savo auditui valstybės narėse veikiančios auditavimo įmonės maždaug 400 atvejų siekiant gauti patikinimo pareiškimus dėl tinkamai panaudotų ES lėšų anglos politikos srityje. Audito rūmai taip pat pažymė, kad komisija glaudžiai bendarbiavo su nacionalinėmis audito institucijomis ir e, tai, kad padėtis pagerėjo bendradarbiaujant. E, visose valstybėse narėse, naudojant socialinio fondo e, ir kitų fondų lėšas. E, kalbant e, ir e, <clears throat> auditorumai konstatuoja, kad 80 procentų atveju klaidos buvo e, ištaisytos e, įvertinant veiklos programas, 39 veiklos programas vertinant. Audito rūmai nustatė, kad e, komisija turėjo vertinti didesnį programų skaičių ir taip pat auditorumai konstatuoja, kad komisija e, nenurodė pakankamai priežasčių, dėl kurių nereikėtų apriboti finansinės paramos teikimo arba praeštam tikrų išlygų. Lyginant su 12 metais tiek regionų plėtros, tiek užimtumo, socialinių reikalų ir e, įtraukos generalinio direktorato atstovai pabrėžė, kad e, komisija tik iš dalies įvertino e, valstybėse narėse kylančią riziką ir e, valstybė narių pateikta informacija buvo tik iš dalies patikima. Informacija už pastaruosius e, trejus metus parodė, kad pranešamas klaidų e, informacija pateikiama apie klaidų skaičių ne visuomet yra patikima, taip pat ir informacija apie ištaisomas klaidas nėra visuomet tiksli ar patikima. E, auditorumai daro išvadą, kad kol auditas nėra atliekamas sistemingiau ir informacijos nėra pateikiama daugiau dėl veiklos audito, klaidų skaičius gali bu, likti pakankamai didelis, todėl auditorumai vertina kontrolės sistemą kaip e, tik iš dalies veiksmingą, siekiant sumažinti klaidų skaičių. E, vertinant metinę veiklos ataskaitą, audito rūmai nustatė, kad komisijos generalinio direktorato patiktos išvados yra tikslios remiantis turimą informaciją, nepaisant to, auditorumai daro išvadą, kad komisija e, nepakankamai vertino klaidų skaičių ir e, dėl penelik mažo veiklos programų skaičius pareiškia išlygas. Taip pat trans, transeuropiniams transporto tinklams ir energetikos projektams buvo nustatytos nepakankamai griežtos taisyklės gaunant Europos paramą, nepaisant to. Judumo ir transporto generalinio direktorato vadovas nepareiškia jokių išlygų dėl šių veiklos programų. Auditorumai taip pat mano, kad energetikos generalinio direktoratas neturėjo atsisakyti savo pareikštos išlygos Europos energetikos e, programai susijusiai su atitinkamais viešaisiais pirkimais apibendrinant dėl regioninės politikos galima pasakyti, kad e, klaidų skaičius siekia e, 6,9 procentus ir vertinimas tik iš dalies buvo e, veiksmingas veiklos programų ir dažniausiai e, tai susiję su materialinių klaidų lygių, todėl auditorumai pateikė šešias rekomendacijas, e, kurios komisija pritarė, jos buvo tokios pačios kaip ir 12 metais. Pirma rekomendacija susijusi e, su e, administruojančiomis ir leidimus išduojančiomis institucijomis ir jų veikla komisija turėtų pareikalauti iš valstybių narių savo tinkamos deklaracijos, kurios bus teikiamos nuo 14 metų informacijos apie pirmo patikros lygą veiksmingumą. Ir e, ta informacija turėtų būti teikiama per visą naują programavimo laikotarpį nuo 14-20 metų. Komisija taip pat turėtų atlikti tinkamai vertinimą pirmo projekt, pirmos projektų vertimo stadijos nuo 17-13 metų pagal tinkamą finansinį reglamentą ir taip pat taikyti tam tikras korekcinės priemonės e, bei kitus tinkamus e, veiksmus, siekiant pagerinti mm, taisyklių nustatytų laikymasi e, viešųjų pirkimų e, programų gyvendinimą, kitos rekomendacijos su jūsų finansinėmis priemonėmis ir valstybės parama netinkama. Trečioje rekomendacijoje kalbama apie tai, kad komisija turėtų išanalizuoti tam tikras uh, priežastis, dėl kurių nebuvo laikomas valstybės teikiamas paramos taisyklių. Ir ketvirta rekomendacija kalbama apie priežastis, e, dėl kurių ES fondų parama buvo pateikta per, vėliau, per vėlai. Taip pat komisija pateikė rekomendaciją e, susijusią su likutiniu klaidų skaičiumi ir finansinėmis korekcijomis bei atitinkamų domenų patikimumu. Komisija turėtų tiksliau e, vertinti e, leidimus išduodančių institucijų teikiamus duomenys ir ataskaitas už kiekvienos veiklos programos įgyvendinimą. Taip pat komisija savo metinės veiklos ataskaitose turėtų nevengti pareikšti tinkamų išlygų, ypač tais atvejais, kai auditorumo vardu. Na, aš dabar norėčiau kreiptis į naują komisijos narę ponę Kretų. Sveiki atvykę į pirmąjį susitikimą su biudžeto kontrolės komitetu. Mes laukiame jūsų pristatymo. Po to, kai jūs pasisakysite, aš pakviesiu pranešėją, ponę Greslę, pasisakyti. O dabar prašau žodis jums. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėja, gerbiami parlamentarai, auditorumų atstovai. Man labai malonu čia lankyti šiandieną, einant naujas pareigas, kaip komisarė atsakinga už regionę politiką. Tai iš ties labai maloni galimybė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Balko už jo dorų, subalansuotą pristatymą. Kaip komisarė atsakinga už regionę politiką, žinau, kad ši politikos rytis yra labai aktuali ir daug dėmesio sulaukia biudžeto kontrolės komitete ir aš suprantu, kokį svarbų vaidmenį vaidina šis komitetas, kad būtų užtikrinama visiška atskaitomybė ir aš ketinu visapusiškai bendradarbiauti ir vesti dialogą su jumis. Tikiuosi, kad šiandieną bus tik tai pirmas žingsnis mūsų dialoge, nes geras bendradarbiavimas tarp parlamento ir komisijos nėra vien tik tai naujos komisijos išsakytas ketinimas, bet mano manimu tai yra labai svarbi šankstinė sąlyga siekiant bendrų mūsų tikslų. Šiais metais, kaip žinote, mes pradėjome naują programinį laikotarpį regionėje politikoje 2014-2020 metų laikotarpį ir dabar vyksta dėrybos dėl aukštos kokybės programų. Naujai teisės aktai sustiprina valstybių narių atskaitomybę ir komisijos priežiūros įgaliojimus. Ne vien tik tai per finansinių korekcijų mechanizmą, kuris suteiks vis aiškia, aiškias paskatas valstybėms narėms laiku surasti ir ištaisyti klaidas. Tačiau šiandieną mes taip pat norime pakalbėti ir apie audito rūmų rezultatus 13 metams paskelbtus rezultatus ir ar ES pinigai buvo išleisti pagal 7-13 metų programų taisyklės. Dėl mokėjimų mano atsakomybės rytyje, čia audito rūmai, ypatingai kaip aiškino ponas Balko, išvelgia ypatingą riziką ir aš esu sunerimusi dėl tokių rezultatų ir esu visiškai visapusiškai pasirengusi dirbti su Europos parlamentu ir audito rūmais, kad būtų surasti sprendimai ir situacija pagerėtų. Audito rūmų klaidų lygis nustatytas stabilizavosi nuo 5 iki 7 procentų pastaraisiais metais, tai kur kas mažiau nei 2000-2006 metų laikotarpėje surastų klaidų skaičius, tai reiškia, kad situacija gerėjo, pagerėjo per šį laikotarpį, tačiau vis tiek tai viršyje primtinų klaidų, primtiną klaidų lygį. Pagal atitinkamus reglamentus komisija vykdo priežiūros vaidmenį ir mes iškart imamės veiksmų, kai tik surandame riziką ar problemas susijusias su ES biudžetu. Pas mus egzistuoja audito procedūra ir mes apie 180 tokių auditų atliekame per metus iki pat naudos gavėjų lygmens ir pagal bendro audito principus mes daug dirbame ir su valstybių narių audito įstaigomis. Jie mums 500 sistemos auditus atsiunčia, maždaug per metus 345 klaidų lygio ataskaitas ir 322 audito nuomonės. Tai tokiu būdu mes geriau įsivaizduojame, kaip veikia sistema. Aišku, mes nepriimame tų vertinimų vienareikšmiškai, mes visuomet tikriname informacijos šaltinį ir remiantis mūsų išsame audito darbo vietoje. Uh, Dabar turime, ne, galime pasikliauti 40 audito įstaigomis, kurios yra atsakingos už daugiau nei 90 procentų visų lėšų. Mes sistemingai stabdome ar suspenduojame ES mokėjimus, kai tik tai nustatome problemų. 2013 metais mes stabdėme mokėjimus 181 programoje ir bendrai paėmus per tą laikotarpį mes prieėmėme oficialius stabdymo sprendimus dėl 18 programų. Taip pat labai daug dirbame su valstybėmis narėmis, kad būtų pašalinti klaidų šaltiniai. Šiais metais galėjome atnaujinti mokėjimus daugiau nei pusiai programų, remiantis audito įrodymais, kad visos problemos jau išspręstos ir kad reikalingos finansinės korekcijos atliktos. Taigi, aišku, tai darydami mes pasikliauname ir Europos parlamento rekomendacijomis. Taip pat mes manome, kad finansinės korekcijos yra naudinga priemonė sistemoms gerinti ir tinkamai apsaugoti ES biudžetą. Komisija maždaug apie 1 milijardą eurų finansinių korekcijų yra atlikusi per tą laikotarpį, šalia 1,9 milijardo eurų korekcijų, kurias padarė pačios valstybės narės. Prieš keletą savaičių jūs kartu su mūsų generaliniu direktoriumi atsakingu už regionę ir miestų politiką spalio mėnesį aptarinėjote 13 metų metinę veiklos ataskaitą. 2013 metų mokėjimo klaidų rizika yra nuo 2,8 procento iki 5,3 procento. Šie skaičiai, kaip matote, yra mažiau auditorumų e, paskaičiuoto klaidų lygio ir mes e, tam galime aiškiai pagrysti. Pirmiausia, mūsų vertinimų komisija ir audito rūmai savo vertinimus pagrindžia audito, auditais, auditais atliktais įvairiais lygmenimis ir įvairiose pakopose per daugiametį kontrolį ciklą. Taip pat audito rūmai e, skirtingai vertina klaidų lygio paskaičiavimo metodiką dviejose srityse ir uh, viešų pirkimų klaidos yra įvertinamos kitaip, nei tą daro komisija ir valstybės narės. Taigi, pritaikius tos abu požiūrius, audito rūmų klaidų lygis, kuris yra 4,8 procento, priartėtų prie mūsų pateikto vertinimo. Taigi, tie du klaidų lygio skaičiai, kurios pristatė audito rūmai, ir kurie atsispindi metinėje veiklos ataskaitoje, nėra viena vienas, kita vienas kitam prieštaraujantys skaičiai, jie tiesiog na, yra nuoseklus skaičiai. Taigi aš norėčiau, kaip nauja komisijos narė, dirbti su audito rūmais, kad surastumėme bendras, bendrus argumentus diskusijoms ir metodikai nustatyti. Ir manau, kad galbūt tikrai atėjo laikas, gal kartu ir su Europos parlamentu, parengti bendrą metodiką. Tačiau šie klaidų lygiai vis dėlto rodo ir kalbant apie audito rūmus ir mūsų vertinimus, kad tam tikrose programuose valdymo institucijos ir tarpinės institucijos turi didinti gebėjimus e, klaidoms e, nustatyti arba užkirsti joms kelią. Taip, dėl to komisija tikrai nėra patenkinta visų šimtų procentų situacija ir mes esame pasirengę panaudoti visas priemonės tam, kad sistema veiktų pagal nustatytus standartus ir kad visos išlaidos būtų švarios iki pat jų galutinio išmokėjimo. Ir mes e, didinsime pastangas, padėsime valstybėms narėms, kad jos e, įgyvendintų veiksmingas sistemas. Ir kaip sakiau, čia Europos parlamente mano tolerancija sukčiavimo ir korupcijų prasme yra nulinė toliau sieksime geresnių, kuo galima geresnių e, veiklos rezultatų, ir sieksime atitikties. Mūsų politika be jokios abejonės duoda rezultatų ir sukuria pritinę vertę piliečiams, kaip yra parodyta neseniai paskelbtoje šeštojoje sanglaudos ataskaitoje. Tačiau ateityje mes sieksime dar griežčiau vertinti politikos efektyvumą per bendrus rodiklius ir veiklos rezultatų pagrindą. Nuo 2016 metų komisija sistemingai teiks ataskaitas apie E, programų pasiekimus ir mes e, šiame komitete aptarsime tuos pasiekimus. Mes norime dirbti kartu su jumis pagal per tarp institucinę veiklos rezultatų grupę. Šią iniciatyvą jau, e, apie šią iniciatyvą jau yra paskelbusi vicepirmininkė Georgieva. Man taip pat aišku, kad instituciniai pajėgumai ir gera valdysena yra bet kokios sėkmingos programos įgyvendinimo esmė. Jie imamės iniciatyvų, kad gerėtų administraciniai pajėgumai ir būtų kūriamos energijos bei keičiamasi geriausia praktika tarp administracijų įvairiais lygmenimis. Mes rengiame mokymus dėl neseniai paaiškintų teisės aktų viešų pirkimų valstybės pagalbos rytyje ir šios teis, šias taisyklės turi visapusiškai suprasti visi suinteresuoti veikėjai. Supaprastinimas, žinoma, yra svarbus komisijos ir mano prioritetas. Naujasis, nauj, naujai reglamentai pasiūlo puikias galimybės sumažinti naštą naudos gavėjams ir išvengti klaidų. Valstybės narės privalo visapusiškai įgyvendinti ir pasinaudoti šiais variantais. Aš ketinu dirbti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima įvertinti, kaip tos naujos nuostatos yra įgyvendinamos ir analizuosime tolesnės supaprastinimo galimybės, jeigu tokių prireiktų. Dar norėčiau pasakyti, kad regioninė politika yra solidarumo išraiška Europos socialinėme rinkos modelyje. Tai yra unikalus bruožas, turintaminį Europos integraciją ir norint pasiekti visų tų trijų e, tikslų atitikties taisyklėms, įsisavinimo, e, lėšų įsisavinimo pakankamo. E, mes turime dirbti kartu su jumis šiame komitete ir visu Europos parlamentu. Ir mes, e, aš laukiu tolimesnio mūsų bendro darbo tam, kad sanglos politika būtų sėkminga ir aš mielai atsakysiu jūsų klausimas. Ačiū už laiką. Uh, you, your... Dėkuoju komisariai už pasisakymą. Nedėlis planų pakeitimas, kadangi aš pirmininkauju, tai turbūt aš pirmasis pasisakysiu, po to perduosiu žodį pranešėjai. Taigi norėčiau užduoti keletą klausimų, galbūt jūs norėsite atsakyti į juos ir po to suteiksiu žodį pranešėjai, kad jį užduotų savo klausimą. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimus raštu, kuriuos mes pateikėme ir manau, kad visi kolegos turi atsakymų kopijas. Taip pat noriu padėkoti už jūsų pareiškimą, kad pasirengus esate bendradarbiauti su komitetu ateityje. Man atrodo, kad komitetas pasinaudos tuo įsipareigojimu. Žinoma, kalbame apie 13 metų biudžetą, jo įvykdymo patvirtinimą ir tuo laikotarpiu jūs nebuvote komisijos narė. Tačiau šiandien, manau, yra gera proga ir jums išdėstyti planus, o mums biudžeto kontrolės komitetai belieka tikėtis, laukti naujų reglamentų, galbūt jie mums padės ateityje. Ir aišku, norėtume aptarti galimybės ateičiai su jumis, kad pagerintume tai, kaip ES lėšos yra valdomos, kontroliuojamos ir audituojamos. Manau, kad nemažai komiteto narių daug dėmesio skyrė klausimams susijusiams valstybės narėmis ir nepaisant e, daugelio žmonių pastangų, įskaitant šį komitetą, pačią komisiją. Taigi nepaisant tų pastangų, pastangų lieka daug klaidų valstybės narėse, tai yra svarbu, nes, kaip sakome, 80 procentų ES lėšų yra valdomos valstybių narių. Auditorumai savo e, ataskaitoje uh, teigia, kad valstybės narėse turi neveiksmingas, jeigu turėtų veiksmingesnės kontrolės sistemas, klaidus mažėtų mažiau 3 procentais. E, su, lengva suprasti, kodėl mes daug dėmesio skiriame valstybėms narėms. Ir pirmasis klausimas yra būtent susijęs su tuo. Ar manote, kad valstybių narių teikiami duomenys komisijoje, komisijai yra patikimi? Be to, ar manote, kad įmanoma kaip nors pagerinti tų duomenų teikiamų komisijai patikimumą, kad vaizdas būtų tikslesnis? E, antras dalykas. Komitetas dažnai kalba e, apie tai, kad reikia supaprasninti, apie tai kalba ir regioninės komitetas. Ar naujasis reglamentas numatys tam tą supaprastinimą, kuris leistų sumažinti ir klaidų skaičių. Ar galite pasakyti, ar jūsų nuomonė, kokios yra jūsų nuomonės rytis regionų plėtros politikoje, kurias galima suprastinti? Galiu pateikti pavyzdį. E, Apskai, kainų apskaičiavimo galimybės, jeigu jos egzistuotų, sumažėtų klaidų lygis, kai kas mano. Ar yra sričių regioninės plėtros politikoje, kur jūsų nuomonė būtų galima panaudoti tas e, kašto apskaičiavimo galimybės? Dar vienas dalykas dėl apsarbavimo pajėgumų. Kolegos patys mato, kad kai kuriuose valstybės narėse e, yra prastas apsarbavimo e, lygis Ir 13 metų ataskaitoje rašoma, kad 400 milijonų eurų buvo susigražinti. Ar galima padidinti tą apsarbavimo pajėgumą? E, suprantu, kad viename direktorėje sukurta darbo grupė siekiant pagerinti valstybių narių apsarbavimo pajėgumus. Taigi, kokios bus šios darbo grupės užduotis be to, kad būtų padidintas apsarbavimo dydis? Ar turite ateičiai idėjų, kaip tą apsarbavimo lygį padidinti? Taigi, tokie pirmieji mano klausimai. Gal galėtumėte atsakyti pirmiausia iš šios klausimus ir po to suteiksime žodį pranešėjai. Thank you. Thank you very much. Ačiū, jeigu leisite, aš kalbėsiu rumunų kalbą. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că... Ačiū, pirmininkė. Žinoma, jūs paminėjote svarbius klausimus. Kalbėjome apie valstybių narių vaidmenį. Ir kaip sakiau, įvadinėme pasisakymę, mes taip pat manome, kad klaidų lygis yra per didelis. Tačiau jį sumažinti daro valstybėms narėms. Komisija, aišku, padės valstybėms narėms ir naudos lėšų išaldimo ar finansinių korekcijų mechanizmus, jeigu to prireiktų. Tačiau aišku, kad reikia užtikrinti, e, kad visos valstybės narės teiktų tikslės ataskaitas. Regijo generalinio doktorato audito skyrius yra nemažas, 80 žmonių 2 procentai struktūrinių fondų panaudojami kontroliai ir inspektavimui. Taigi iš mūsų pusės galime tvirtai pasakyti, kad dauguma auditorių yra patikimi. Regio generalinis direktoratas įvertino 89 procentus klaidų Aišku, reikia ir kitų informacijos šaltinių, mes prašome informacijos iš kitų šaltinių. Vykdėme papildomas audito procedūras. Audito rūmai yra patvirtinę mūsų e, rizikos įvertinimą 2,88 procentais, remiantis audito institucijai patiktais e, rezultatais. mes e, galime įvertinti virš 91 procento išlaidų. Na, ne visos audito institucijų gali imtis priemonių tada, kai jų reikia, tačiau mes, mes stebime šešias audito institucijas labai atidžiai ir manome, kad jų metodika nėra tinkama, yra netinkamai laikomas metodikos ir duomenų tikslumas yra bejotinas. Dėl kito klausimo, dėl supaprastinimo, tai naujasis 14-20 metų reglamentas numato daug galimybių supaprastinti procedūras valstybės narės. Nežinau, ar visos valstybės narės žino apie tas galimes, galimybės, kurias teikia naujasis reglamentas, tačiau viešųjų pirkimų ir valstybės paramos taisyklės, kaip žinote, buvo E, suderintos, gerinant teisės aktus, ką atliko Europos parlamentas. Mes paprašėme nepriklausomų ekspertų pateikti vertinimą apie tai, kaip prisidėti prie visos paprastinimo. Tačiau, aišku, ir valstybės narės čia gali suvaidinti savo vaidmenį. Jos turi pateikti savo nuomonę apie reglamentą. Daugelis valstybių narių turi peržiūrėti savo uh, teisės aktus pagal Europos parlamento direktyvas. Labai gerai, kad yra šalių, yra šalių, kur vienai paraiškai reikia surinkti 40 parašų. Tai nėra ES reikalavimas, noriu pabrėžti, kad reikia pabrėžti supaprastinimo poreikį, pasarti supaprastinimo poreikį pagal būtinybę neapeidinėti tam tikrų procedūrų, siekiant užtikrinti išlaidų teisėtumą. Mes turime naujas taisyklės struktūrinėms ir investiciniams e, projektas, tačiau, kaip jūs sakėte, valstybės narės ir regionai turi pasinaudoti tų ir mes turime užtikrinti patikrinti, kaip e, Europos parlamento teisės aktai patvirtinti 13 metų pabaigoje e, sum, ar jis tai mažins administracinę naštą ar ne, tačiau mes negalime dėja to vertinimo atlikti iki 16 metų. Tikriausiai sutiksite su manimi, kad išlaidų teisėtumas yra labai svarbu ir turime ieškoti balansų. Tačiau aš džiaugiuosi, kad 14 metais viešųjų pirkimų direktyva buvo peržiūrėta, taip pat ir valstybės paramos direktyva, taisyklės tapo lankstesnės ir galime tikėtis, kad netiesioginės paramos naujas taisyklės mažins ir klaidų lygį. Trečias klausimas buvo susijęs su apsarbavimo pajėgumų trūkumu. Yra keletas šalių, kur apsarbavimo lygis yra mažesnis negu 60 procentų. Kaip žinote, nuo pat pradžių aš prašiau regio generalinio direktorato suburti darbo grupę, kuri galėtų padėti toms valstybėms narėms, padėti joms e, pajudėti greičiau į priekį ir panaudoti likusią metų dalį greičiau apsarbuoti lėšas e, skirtas 13 metų laikotarpio. Žinoma, tas apsarbuojimo lygis nėra patenkinamas. E, rengiame dabar veiksmų planą ir kalbamės su valstybėmis, e, kur apsarbuojimo lygis yra mažesnis negu 60 procentų. Reikia konkrečioms šalims taikomų, taikytinų priemonių Yra vietų, kur e, sunku įsibėgėti, tačiau po to viskas pajuda. Tačiau yra regionų, nepa, kur nepaisant to, kiek lėšų būtų skirta, ekonominio augimo ar darbo vietų kūrimo nesimato. Čia yra struktūrinių sisteminių problemų, kurias reikia spręsti. Avem o mare presiune și sunt destul de îngrijorată de această presiune turiu pasakyti, kad čia yra didelis spaudimas šioje srityje ir tai man kelia nerima. Nes mums yra svarbiausia kokybė, mes nenorime jokių kompromisų dėl egzistuojančių taisyklių, norime padėti valstybėms išnaudoti visas lėšas kaip, kaip galima daugiau, tačiau kokybė taip pat yra labai svarbu ir kokybinių reikalavimų reikia laikytis. Ačiū už dėmesį ir atsiprašau, jeigu per ilgai atsakinėjau į klausimus. You, Ačiū už atsakymus į tris klausimus. Dabar žodį suteiksiu poniai Greslė, kuri yra pranešėja. Ačiū. Darau pasilikimas yra toks, kad jūs administruojate visą klausimą, o aš pristatau dokumento tekstą. Noriu padėkoti komisijos nariui už tai, kad atvyko, atsakė išsamei mūsų šanksto užduotus klausimus. Ir jau po sustikimo su DEFA generalinio direktorato atstovais mes taip pat turime jiems už informaciją padėkoti. Na, pagaliau aš suprantu, kas vyksta. Ir e, dėl to dar kartą noriu padėkoti audito rūmams. Aš tik tai draugiškus klausimus noriu užduoti, tačiau vienas iš jų bus taip pat ir nelabai draugiškas, tai jų užduosiu pirmai, kad po to nereiktų. Per šį laikotarpį pasitaikė šešios valstybės narės Čekija, Graikija, Ispanija, Vengrija, Lenkija ir Rumė, Rumunija, kuriams atiteko 74 procentai visų finansinių korekcinių veiksmų. Na, ir Rumunija tai yra atskira tema ir aš klausimą norėčiau užduoti taip pat ir kitiems jūsų kolegoms, pavyzdžiui, Žemės, Rumunijos Žemės ūkio komisijos nariui. Galima užtikrinti, kad generaliniai direktoratai dirbtų savo darbą nepatirdami jokios politinės įtakos ir kišimosi. Mums tai labai svarbu, mes siekime pagerinti tarp institucinius santykius, o ne pinigus išlaikyti, tačiau e, komisija čia taip pat turi uh, imti atitink, imtis atitinkamų veiksmų. Ir tai buvo nelabai draugiškas klausimas, o dabar užduosiu tik tai draugiškus. 547 e, audito ataskaitos iš valstybių narių už milijoną projektų buvo pateiktos e, komisijos generaliniam direktoratui milijonas projektų, tai yra labai daug, taigi kaip generalinis direktoratas užtikrina vienodą, kad vienos dėmesys būtų skiriamas toms audito ataskaitoms, ar vadovaujamasi kokios, kokiomis nors bendromis gairėmis šiuo atveju. Jau buvo minėta, kad e, vertinant e, klaidų lygį, mes nesame klaidų fetišistai, tačiau klaidų lygis yra svarbus administracinio darbo rezultatų rodiklis, todėl mums svarbu įvertinti, kaip dirba administracinės struktūros ir tas atotrukis tarp 2,86,9 procentų klaidų yra pakankamai didelis, kaip paaiškintumėte tą didžiulę spragą. Ir dar vieną klausimą auditorumos noriu užduoti. Galbūt galėtų auditorumų atstovai dar patikslinti E, kadangi buvo minėtos įvairios biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliucijos, e, būtų svarbu suderinti klaidų nustatymo metodikai ir iki šiol apie tai nebuvo kalbama, apie kokį nors harmonizavimo projektą nustatant klaidų lygį tarp komisijos ir auditorumų, būtų įdomu gauti kokios nors informacijos. Kol kas klausimas dėl finansinių priemonių. Kaip komisijos narių, kolegijos narė, jūs pristatėte taip pat ir Junkerio investicijų paketą. Ir kyla klausimas, įvertinus finansinių priemonių pritaikymą regionų vystymo politiką, aš noriu paklausti, ar jūs pati kalbėjote šio klausimu komisijos narių kolegijoje ir pasidalinote savo patirtimi naudojant finansinės priemonės. Turint omenyje, kad ta patirtis nėra e, pati teigiamiausia, žinau, kad e, galbūt negalima e, šios vidinės informacijos dabar skleisti, tačiau Būtų įdomu sužinoti, ar komisijoje yra keičiamasi asmeninė jos narių patirtimi, nustatant arba priimant sprendimus dėl tinkamų priemonių. Šeštasis klausimas susijęs su veiksmingumu. Auditorumo ataskaita, e, tiksliau, e, profo ataskaita yra teigiama, kad e, lėšų išleidžiamų apimtis yra daug svarbesnis nei pasiekiami rezultatai ir tai, kad e, susitelkiama į pinigų išleidimą yra problema, kuri būdinga mums visiems. Jūs dabar teigiate, kad e, tą susitelkimą bandysite perkelti nuo pinigų išleidimo į rezultatų pasiekimą. Taigi galbūt galėtumėte paaiškinti, kaip ketinate tą daryti. O šiaip labai dėkoju Jums už išsamius atsakymus ir informaciją suėtė prieš tai. Ačiū komisijos narė, galbūt galėtumėte atsakyti šios klausimus. Esu tikras, kad džiaugiatės, jog tik vienas iš klausimų buvo nedraugiškas. Uh, thank you very much. Uh, I'm... Ačiū. Labai mielai atsakysiu į klausimus, nes žinau, kad e, tai rūpi ir jums, ir mums. Tai nėra konkrečiai susiję su viena, kuria valstybė narė, tačiau tai yra klausimai ir problemos, kurios keičiasi kasmet. Ir taip yra programų, kur rizika didesnė, tose šalyse, kur jūs minėjote, įskaitant ir mano šalį. Kaip e, puikiai žinote, mes stabdome arba suspenduojame mokėjimus, kai tik tai išvelgiame problemų. Ir čia galiu patikinti, kad nėra, nebus daroma jokių išimčių. Aš pati laikau save regiono ambasadorė Europos komisijoje ir aš manau, kad visos valstybės narės yra suinteresuotos tuo, kad visos programos būtų teisėtų, teisėtai gyvendinamos, legaliai gyvendinamos. Taigi mes tiesiog privalome pasirūpinti, kad visos valstybės narės, regionai ir programos būtų traktuojamos vienodai. Mes esame įsteigę specialų į kompetencijų centrą, kad gerėtų administraciniai gebėjimai tose valstybės narėse, kur yra problemų. Ir tos šalis, kurias jūs paminėjote, tai yra tos valstybės narės, kur reikia stiprinti administracinius pajėgumus labiau nei patį finansavimą. Ir kadangi kalba eina apie rytų Europos šalis, mes puikiai suprantame, kad būtent čia e, slypi problema. Administracinių pajėgumų stiprinimas, gerinimas štai tai yra net svarbiau nei tos sumos, kurios yra skiriamos regionams. Aišku, viešieji pirkimai valstybės subsidijos sudaro didžiausią klaidų dalį. Tačiau taip yra dėl to, kad trūksta žinių ir nėra įsisavintos tos taisyklės. Aišku, yra ir sukčiavimo atvejų ir bandymų, tačiau tai sudaro tik tai 4,5 procento visų atvejų. Tokius skaičius pateikė auditorumai ir taip pat Olafas. Dėl pasikartojančių klaidų pastebėjome, kad 14-20 metais e, mes bandome bendras korekcijas įvesti ir jeigu yra pasitaikančių tų pačių klaidų, mes įvedame iš karto bazį, tokią bazinę korekciją arba didiname ankstesnę korekciją. Labai svarbu ypatingai vertinti aukštesn, didesnės rizikos programas ir tas specializuotasis centras ir padės valstybėms narėms tose srityse, kur didžiausi, didžiausios problemos glūdi. Uh, Antrasis klausimas buvo susijęs su skirtumais. Aš anksčiau kalbėjau apie tai, kad taikome skirtingas priemonės ir taip pat egzistuoja skirtingos metodikos, kaip galima įvertinti klaidų lygį. Puikiai žinote, kad yra netikslumų ir regionės politikos rytyje mums ypatingai svarbu pasikliauti valstybėmis narėmis ir pirmojų kontrolės lygmenių, tai yra valdančiomis institucijomis, nes visi duomenys rodo, kad trečdalis tokių klaidų galėjo ir ne, neįvykti, jeigu tos valdymo institucijos būtų įgyvendinusios savo kaip e, valdymo įstaigos vaidmenį. Taigi mes turime pritaikyti finansinės korekcijas ir taip pat e, pareikalauti valstybių narių, e, kad valstybių narių gerinti jų valdymo sistemas. Ir yra daug programų, kurios yra rezervė ir kur yra ateitie ketinama įvertinti klaidų lygį. Taigi šią prasme pirmasis kontrolės lygmuo ne visuomet veikia taip, kaip turėtų valdančių institucijų lygmenių. Dabar tai apie ką kalbėjo pirmininkė valstybių narių vaidmuo. Veikios abejonės visuomet reikia korekcinių veiksmų. Mes teikiame paramą, pagalbą valstybėms narėms, tačiau, kaip sakiau, trečdalis klaidų dabar aptariamų klaidų, jų buvo galima ir reikėjo jų išvengti valstybių narių lygmenių prieš sertifikuojant ir tvirtinant tas išlaidas. Taip pat jūs e, žinote, kalbant apie skirtumus ir jų suderinamumą, manau, kad labai puiku, kad Europos parlamentas pradėjo dialogą ir Europos parlamentas dabar tampa tarpininku tarp komisijos ir auditorumų. Nes mes manome, kad tos skirtingos metodikos tikrai labai turi įtakos, nustatant klaidų lygiai, aišku, skaičiai dar nėra viskas, tačiau kita vertus, mūsų nuomonė labai svarbu kalbėtis apie korekcijų pobūdį, korekcijų, kurias taiko komisija. Nes audito rūmai e, vertina situaciją tam, tikru, tam tikrų momentų ir tai nėra tas pats laikotarpis, kai mes atliekame savo auditus. Tačiau po to, kai audito rūmai atlieka savo auditą, mes tada įgyvendiname korekcijas ir į tas korekcijas nėra atsižvelgiama. Ir dėl to pasitaiko atvejų, negalėčiau pateikti pavyzdžių, viskas priklauso nuo klaidų. Yra didelių klaidų, yra nedidelių klaidų. Graikijoje 100 procentų klaida įvertinama, nes, tarkim, plane jie nesilaikė reikalavimo paskelbti viešai konkursą oficialiame leidinėje per 28 dienas. Mes 5 procentų korekcijos lygį pritaikėme o auditorumai 100 procentų korekciją pritaikė. 75 procentai tokių klaidų neturi finansinio, finansinių, finansinio poveikio. Taigi mūsų vertinimo, aišku, mes turime viską daryti teisėtai. Ir visų sandorių atveju elgtis vienodai, tačiau tais atvejais, kai, tarkim, yra koks, kokia tai reklama numatyta reklaminiai stendai mieste, mes taikome tada vienokį korekcijų lygį, auditorumai šimtaprocentinį korekcijų lygį taiko. Ir auditorumai galbūt mano, kad e, konkurse buvo geresnis pasiūlymas ir kažkas kitas turėjo laimėti tą konkursą. Tačiau mes, e, mūsų vertinimu, tas projektas buvo įgyvendintas yra 5 procentų korekcijų lygis, audito rūmų ataskaitoje, nors tikslas ir buvo pasiektas, vis tiek audito rūmai jį vertina kaip 100 procentinį klaidų lygį, nes jie taiko kitokią metodiką ir aš manau, kad Europos parlamentas galėtų mus, mums tarpininkauti, kad mes susėstumėme ir parengtumėme bendrus kriterijus, nes tikslas mūsų tai yra bendras, mes norime uh, Um, aukštos kokybės projektų, veikiančių projektų. Mes, aišku, dėmesį skiriame rezultatams ir labai svarbu turėti tokį klaidų lygį, kuri, kurią, kurį patvirtintų ir auditorumai ir valstybės narės. Valstybės narės sutinka su mumis, kad reikia uh, tokių korekcijų, būtų, į kurias būtų galima atsižvelgti, ypatingai kalbant apie daugiametės programas, kur tai yra didelės infrastruktūrinės programos ir per septynerius metus, per septynerių, septynerių metų programą sudėtinga išvengti klaidų, bet tas klaidas galbūt galima ištaisyti ir mes tikime surasti būdų, kaip auditorumai galėtų atsižvelgti į galimybę taisyti klaidas, nes tokią metodiką taiko Europos komisija. Pone Greslė pažymėjo, primena klausimą dėl finansinių priemonių. Pone Balko, jūs norite kažką dar pridurti? Taip, taip, taip, taip. Nes ponė Greslė mane irgi kvietė čia atsakyti ir pakomentuoti skaičius ir skirtingus e, klaidų lygio vertinimus, ką mes numatome savo metinėje ataskaitoje. Komisija įvertina 2,8 procentų, 3,8 procento klaidų lygio, pas mus klaidų lygi 6,9 procento. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl taip yra. Ir čia norėčiau pacituoti tai, ką sakė kita proga Jensas Gajeris, Jis sakė, kad skaičiai yra auditorių reikalas, o interpretacija yra politikų reikalas. Dėl to mes ir turime padėti jums, parlamentarams, gerai, tinkamai interpretuoti tuos skaičius. Tai, ką sakė ponia komisijos e, narė, kai ji paskelbė, kad e, bandysime ieškoti bendrų sprendimų daugeliu problemų, mes tikrai norėtumėme suderinti tuos ir, kaip sakė komisijos narė, auditorumai ir komisija at... vertina nebūtinai tuos pačius sandorius audito metu, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų dėl to, kaip audito rūmai vertina finansinės korekcijas ir viešų pirkų, pirkimų klaidas vertina. Uh, Iš dalies e, tai ir paaiškina, kodėl egzistuoja skirtingi požiūriai į viešųjų pirkimų klaidų vertinimą. Mes bandome ieškoti sprendimo kartu su komisija. Mes įsteigėme darbo grupę, kuri bando geriau suderinti tas metodikas. Ponas Lazarų, Lazaros Lazarų atsakingas mūsų uh, audit, mūsų institucijoje už tai ir aš norėčiau jums leidus ponui Lazaro suteikti žodį, kad jis paaiškintų, kokia yra situacija ir taip pat padėtų jums interpretuoti tuos skaičius, kaip sakė Jensas Gairis. Prašau. Thank you, Chair, and thank you. Ačiū pirminkė, dėkuoju ponai Balko už tai, kad jis paprašė man e, pakalbėti šiuo klausimu. Suderinimo klausimai sprendžiami 12 metų Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinime dėl viešų įsigijimų ir konkrečiai dėl 10 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, jeigu teisingai pamenu. Na, bet kaip atsakingas už užtikrinimą patikinimo pareiškimą, atsakingas asmo man tenka pasistengti tuos E, klausimus pašalinti iš mūsų darbinių santykių su komisija. Visų pirma, dėl to, kad parlamentas mūsų yra paprašęs spręsti šią problemą savo rezoliucijoje, ne tik viešų įsigijimų klausimus, bet ir kitus dalykus. Ir todėl aš, kaip atsakingas už patikinimo pareiškimus, atsakingas narys, esu už tai atsakingas. Tai, aišku, mes esame kolegialus organas, tačiau aš asmeniškai esu įsipareigojęs, kad kaip ponia Kretų ateis pas jūs lygiai taip pat kaip šiandien, šios diskusijos jau nebebus. Apie tai nebediskutuosime. Be to, turiu pasakyti, kad aš ne visiškai sutinku su kai kuriais klausimais, kurie keliami dėl e, klaidų apskaičiavimo teismo procedūrose, ne tik viešųjų pirkimų, bet finansinių korekcijų atvejais ir panašiai. Aš nemanau, kad čia yra ta vieta, kur galėtume kelti šiuos klausimus šiame etape. Taigi baigdamas galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad kitais metais situacija bus daug geresnė, kad ir galėsime išvengti tų konkrečių e, ginčių pasitengiančių kasmet tarp komisijos ir auditorumo ir galėsime daugiau dėmesio skirti svarbesniems dalykams. Ačiū. Ačiū. E, buvo naudingi jūsų abiejų atsakymai. Komisarė, gal galite atsakyti poniai Greslė dėl finansinių priemonių? Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad pamiršau atsakyti į šį klausimą. Kaip sakiau, 7-13 metų laikotarpyje tai buvo naujovė ir daug valstybių turėjo daug problemų mm, siekdamas suprasti, kaip panaudoti tas finansinės priemonės. Nes finansinės priemonės apjungia viešus išteklius ir privačius išteklius ir ne visada valstybės narės žino, kaip juos panaudoti. Tačiau malonu matyti, kad kai kurios šalis, pavyzdžiui, Prancūzija, sėkmingai panaudoja šias finansinės priemonės, tai rodo, kad tai yra įmanoma. Nors, žinoma, kai kuriams valstybėms narėms prireiks daugiau laiko negu kitoms. E, to pasiekti. Kalbėjote apie Junkerio planą. Tada, kai susikau su visais 28 ministrais atskingais už regionę politiką, jie baiminosi, kad šis planas, investicijų planas, e, paims lėšas iš regioninės politikos. Dabar galiu pasakyti, kad e, tai bus papildomos lėšos Tai bus naujos galimybės, naujos galimybės valstybėms narėms e, pasirinkti ir e, sustiprinti investicijų planus dėl finansinių priemonių. Kaip sakiau, kai kurios valstybės narės nežinojo, kaip panaudoti e, tas finansinės priemonės tinkamai. Kitoms valstybėms narėms tai pavyko padaryti. joms pavyko panaudoti daugiau lėšų ir 14-20 metų laikotarpį, jeigu regionai ir valstybės narės kartu su mumis, jeigu mums, mes visi dėsime daugiau pastangų geriau suprasti iš reguliavimo šią aplinką, tai mes ir pasieksime geresnių rezultatų, nes dabar yra daugiau lankščių galimybių ir priemonių Svarbiausia šiuo naujojų laikotarpiu yra tai, kad turime teminius tikslus, turime privalomą eksantę kiekvienos finansinės priemonės vertinimą. O ir tai kas yra naudinga, bus tai, kad e, išmokos pagal finansinės priemonės bus vykdomos dalimis, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ir išvengsime rezultatų, kaip praeitėje, kuomet valstybės narės atidėdavo pinigus e, nes joms reikėjo papildomų lėšų panaudoti finansinės priemonės. Ir Šią prasme, aišku, kad mums reikia geresnio dialogo šią temą, e, nes nors ir 7-13 metais tai buvo naujovė, nėra pakankamai žinių vasvės narėse, tačiau yra didžiulė motivacija. Jeigu gali pademonstruoti, kad galima padidinti turimas lėšas požiūris yra visapusiškesnis ir reikia daugiau informuoti, kaip panaudoti šias priemonės e, ir šios išteklius. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau suteikti galimybę politiniams frakcijams užduoti klausimus. Nežinau, ar visi, visos frakcijos yra čia. EPP atstovas šio klausimu, ar turime jį? Panas Liberatskis, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, yra šešėlinis pranešėjas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni można ten zacząć. Ačiū, pana pirmininkė, galbūt savo pasakymą pradėsiu nuo to, kad e, seniai nesijaučiau taip gerai, kaip per šios dienos posėdį. Ačiū komisijos narį Kretų už tą informaciją, kuri mums pateikė, taip pat ir ponui Balko. Noriu padėkoti už e, auditorumų pateiktus įvertinimus, auditorumų vardu. Gyvename istorinės svarbos momentu, nes komisijos narė Kretu nei Junkerio komisija nėra atsakinga už 13 metų biudžeto įvykdymą. E, mes e, esame atsakingi kaip pranešėjai Tačiau galime vertinti šį biudžeto vykdymą jau e, e, nebūdami tam tikrai gynybiniai padėti dėl komisijos veiksmų, todėl tai mes pradėjome diskusiją apie tai, e, kokie yra faktai, ką reikėjo padaryti, ką buvo galima padaryti, kas buvo padaryta ir kokia yra deklaruojama pateikiama informacija ir ne, mūsų netenkina. Kad būtų aiškiau klaidų lygis formaliai ir buhalteriškai vertinant yra labai svarbus, tai yra galutinė sąlyga, tačiau nebaigtinė sąlyga, kad būtų galima pateikti teigiamą ar neigiamą įvertinimą dėl biudžeto vykdymo. Todėl reikia vertinti pagal pasiektus rezultatus. E, Įgyvenant regionų vystimosi politiką ir naudojant ES fondų lėšų su regionų vysmo politika e, vertinama pagal tai, kaip regionuose gerėja gyventojų lygis e, pragyvenimo. E, tai turėtų būti pagrindinis kriterijus, todėl man susidaro įspūdis, kad šiuo metu mes turime pasimokyti iš to, kas vyko iki šiol ir e, šią patirtį pritaikyti tiek kitais metais, tiek per kitą daugiametę finansinę programą. Todėl formaliai e, visos tos e, rekomendacijos dėl klaidų lygio ir yra vertint, vertintos primtinos, e, prim, kaip primtinos. Kalbant apie klaidų nustatymo metodiką, kurią taiko auditorumai ir komisija, man netrukdo, kad komisija ir auditorumai pasitelkia nustatydami e, klaidas skirtingus raidikl, rodiklius ir e, todėl gerai, kad kalbame apie papildomus rodiklius, e, kuriais pasitelkia auditorumai, o komisija nebūtinai tą daro. Esmės svarbos klausimai yra e, opera, veiklos programų tinkamas įgyvenimas, todėl tarp institucinė darbo grupė e, dėl to kurios pagrindinis darbas yra užtikrinti tinkamą ES paramos lėšų įsisavinimą. Ta grupė vadovauja komisijos narė Georgieva, turi pradėti dirbti šį grupę kuo greičiau. Kalbant apie atskiras sritis, tai yra, pavyzdžiui, viešuosius pirkimus, noriu iš karto atkreipti dėmesį į tai, kad pagrindinis faktorius nulemintis viešųjų pirkimų konkursų nugalėtojus yra kaina. Ir e, todėl manau, kad komisijai reikėtų užduoti tokį klausimą, atsižvelgiant į visus e, aspektus, kuriuos išgirdome. Pirmiausiai, e, galima daryti išvadą, kad e, administruojančios institucijos, valančios institucijos netinkamai veikia arba nepakankamai tinkamai veikia. E, per menka yra sąveika tarp nacionalinių tarnybų ir komisijos tarnybų, daug yra nesusipratimo. E, netinkamų taisyklių įgyvendinimo. Tai noriu paklausti komisijos narės, e, kiek reikia supaprastinti ir kokiu lygiu komisijos taisyklės ir reikalavimus susijusius su įvairiais procesais ir procedūromis. Nes uh, Galima būtų teikti, kad 50 procentų įvairių taisyklių ir reglamentų yra nustatyti ES, tačiau kita dalis yra taisyklės, kurios yra e, nustatomos e, pačių valstybių narių tam, kad būtų galima atsikratyti e, atsakomybės. Tai reiškia, kad finansinės naudos uh, E, arba finansinės paramos e, gaunama e, procentinė nauda apskaičiavus dažnai atbaido galimus arba potencialius paramos prašytojus teikti atitinkamus prašymus. Kalbant, kaip išvengti tokių dalykų, kalbant apie projektus, kurie yra finansuojami iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo. Noriu paklausti, kokia yra pridedamoji vertė ES lygių yra e, sukūriama ir noriu, kad būtų pateikimas vertinimas žvelgiant į bendrą kontekstą, o ne tik į rezultatus, kaip yra apskaičiuojama ta europinė pridedamoji vertė. Jūs savo kalboje dažnai kalbėjote apie tai, kad e, minėjote, kad valstybės narės išleidžia pinigus, o po to jūs pasitaisydavote. E, E, žodį išleidžia, pakeisdama žodžiu investuoja. Ir man tas e, veiksmažodis daug labiau patinka. Taigi, aš manau, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent tokiu būdu šiandien vyksta diskusija ir tai yra jūsų, ponė komisijos narė, didžiaja dalimi nuopilnas. Ačiū. Komisijos narė, norėtumėte sureaguoti? Dziękuję bardzo. As you said, as you, uh... Kaip jūs sakėte, pirmasis mano oficialus vizitas buvo Lenkijoje, nes Lenkija yra viena iš šalių, kur 20 procentų lėšų yra pervedama. Tai man buvo labai malonu apsilankyti jūsų šalyje ir jūs esate teisus. Pirmiausia, dėl veiklos rezultatų. Puikiai žinote, kad kalbant apie regioninę politiką, šiame komitete e, vyksta techninio pabudžio diskusijos, bet mes visi pirmiausia esame politikai ir mes pirmiausia per tas Europos, su tomis Europos lėšomis, kurios yra mokesčių mokėtų pinigai, norime mažinti skirtumus tarp regionų ir taip pat norime mažinti skirtumus toje pačioje valstybėje narėje. Mano Savo diskusijose su Lenkijos valdžia aš bandžiau įtikinti juos neinvestuoti visko Varšuvoje, bet ir kitose Lenkijos vietose. Nes mes norime pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir kad tie rezultatai buvo, būtų aiškiai matomi. Mano manimu, nauji reglamentai verčia mus daugiau dėmesio skirti rezultatams ir taip pat mes juk privalome žiūrėti, kaip tie pokyčiai, ko, tie, ko tais pokyčiais galime pasiekti, nes kalbant apie klaidų lygį, tarkim, turime užduoti savo klausimą, kodėl mes neiškeliame klausimo, kiek projekt, tie projektai sukuria darbo vietų, kiek sukuria ekonominio augimo, nes tai yra tų lėšų esmė, tai nėra jų įsisavinimas įsisavinimo labui. Ir kai susidurėme su tuo spaudimu iš valstybių narių per metus patvirtinti galybę projektų. Aš nemanau, kad šiandieną Europoje yra įmanoma kalbėti apie inovacijas, kai bandome, tarkim, kai bandome įsteigti spa ar kirpyklą. Mes čia turime sukurti realią pridėtinę vertę, kad pilietis galėtų geriau pasitikėti Europos Sąjungą. Taigi aš manau, kad e, šiuo laikotarpiu, kai deramės su valstybėmis narėmis dar projektų, reikia dar kartą užakcentuoti mūsų vertybės ir paprašyti, kad valstybės narės ieškotų geriausių sprendimų, nes be jokios abejonės mes turėsime vėlgi grįžti čia. Ir naujas reglamentas, naujame reglamente yra numatyta, kad iki 2016 metų kiekviena valstybė narė turi parodyti konkrečių rezultatų, kurių buvo pasiekta ir turi būti Europos parlamente pristatoma ataskaita, kur būtų išdėstyti konkretūs rezultatai, kurie parodytų, kaip kiekviena valstybė narė per veiklos programas įsipareigoja siekti tikslų. Ir partnerystės susitarimai yra labai ambicingi. O dabar mes iš valstybių narių ir tikimės kad jos įdėks viską praktikoje, kad tam, kad tos ambicijos virstų realiais rezultatais. Ir taip pat aš noriu pateikti ir vertinimo rezultatus iki 2016 metų. Kaip sakiau, darbų laukia nemažai, ypač valdančiųjų institucijų lygmenių. Tai yra pirmasis kontrolės lygmuo ir pirmasis patikrinimas visuomet yra pats svarbiausias. Ir aš manau, kad savalaikis patikrinimas konkretus patikrinimas yra labai svarbus, nes būtent ten galima išvelgti jau netikslumus ir jeigu tie netikslumai bus nepatikrinti, nesužiūrėti, jie kartosis ir tuomet mokėjimų prašymuose komisijai bus sertifikuoti, patvirtinti ir tada sukontroliuoti juos bus dar sudėtingiau. Dėl to ir įsteigėme specializuotą kompetencijų centrą, kuris ir yra pagristas dialogu tarp valdančių institucijų, taip pat esame parengę veiksmų planą nacionaliniams audito institucijoms ir mes dirbame su 43 institucijomis, tačiau ši, šešios, iš tų, šešios iš tų institucijų yra problematiškos. 89 tikrina mūsų programas. Ir griežti patikrinimai pirmojų lygmenių yra labai svarbus. Taigi turime surasti būdų, kaip būtų galima pagerinti tą pirmąjį kontrolės lygmenį. Galbūt e, diskutuodami su valstybėmis narėmis galėtumėme šio to pasiekti ir ne vien tik tai taikyti finansinės korekcijas. Tai yra svarbus signalai valstybėms narėms, rodantis, kad kažkas yra ne taip ir tada mes galime suspenduoti, presuspenduoti arba mok sustabdyti mokėjimus 58 programoms tam, kad užkirstumėme kelią išlaidoms, kurios nebuvo tikslios, klaidingos. Dabar dėl supaprastinimo. Kaip jūs ir sakėte, naujajame reglamente, man atrodo, mes padarėme viską, ką galėjome dėl supaprastinimo, vyko diskusijos ir su visais kitais komisarais, pačioje komisarų kolegijoje, ponė pirmininkė sakė, kad pas mus yra konfidencialumo straipsnis taikomas, tačiau uh, galiu pasakyti, kad diskusijos dėl supaprastinimo vyko su visais komisarais, visais komisarais, kurie vienai par kitaip atsakingi už ES lėšas. Ypač dabar, kai yra bendras reglamentas dėl visų struktūrinių investicijų fond, investicinių fondų. Kartu su vicepirmininkė Georgieva, kartu su ponė Tyson, komisaru atsakingu už žemės ūkio politiką, jūrų kaimo politiką, visi, kurie e, dirba su ES lėšomis, turi laikytis vienodo požiūrio ir turi bandyti surasti būdų, kaip būtų galima bendradarbiauti, kalbėti su valstybėmis narėmis naujųjų e, reglamentų, naujų taisyklių pagrindų, kalbant apskritai apie struktūrinius fondus ir visus investicinius fondus. Tačiau, kaip sakiau, ir valstybės narės regionai turi irgi įdėti daugiau pastangų, nes perdėm didelis reglamentavimas yra realus, reali, reali problema daugelie valstybių narių. Ir daug valstybių narių skundžiasi dėl to, kad administrinė našta yra per didelė, bet jos juk pačios yra atsakingos už tą naštą dėl to, kad pas jas egzistuoja atitinkami įstatymai. Ačiū už išsamius atsakymus reikia šiek tiek pasistumti į priekį, prašau kolegų trumpiau formuluoti klausimus ir atsakymus galbūt trumpinti. EKR frakcija ar atstovų yra? Ne. ALDE frakcija? Prašau. Dě, děkuji moc za předání slova a děkuji za um, příjemnou diskuzi. Já... Ačiū už suteiktą žodį ir už šią mano diskusiją. Kalbėsiu neilgai. Norėčiau paminėti tris temas ir galbūt tai nebus klausimas, nes jau kai kurie klausimai susijęs su pirma probleminė sritimi buvo užduoti. Taigi mano Įžvalgas nebūtinai turėtumėte suvokti kaip klausimą. Pirmoji problema susijusi su kontrolės patikros veiksmais tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu. Juolab, kad manau, kad regionų generalinis direktoratas, auditorumai, mokesčių inspekcijos valstybės narėse skirtingus reikalavimus taiko ir taisyklės. Uh, Ir dažnai šios taisyklės e, viena kitai prieštarauja. Manau, kad regionų generalinis direktoratas galbūt galėtų bent jau komunikatą paskelbti tam, kad e, tie kontrolės veiksmai nevyktų chaotiškai. Dar vienas pastebėjimas dėl kontrolės sistemos pranešėjai jau minėjo ir dėl to labai džiaugiuosi. Manau, kad turėtume daugiau dėmesio skirti sanglaudos politikos esmį, nes atrodo, kad formaliai viskas vyksta gerai, skaidriai, e, pasitelkiami tam tikri rodikliai, tačiau e, suderinamumas dėl to, tiksliau, sanglauda nedidėja kaip e, galbūt ateitie mums reikėtų kitaip pradėti vertinti pasiektus veiklos rezultatus. Kitas klausimas galbūt šiek tiek provokacinio pobūdžio susijęs su klaidų lygiu. Jeigu mes įsivaizduotume tas klaidas kaip matricą, tai uh, galėtume konstatuoti, kokioje valstybėje narėje, koks yra klaidų skaičius, tačiau kita matricos dalyje būtų konkrečios sąlygos, dėl kurių klaidos pasitaiko. Na ir aš dar trečią aspektą čia e, įtraukčiau, tai yra e, klaidų priežastis dėl tyčios, netyčios, tikslingos e, nusikalstamos veiklos. Taigi, kaip Jūs vertintumėte tokią matricą tam, kad e, galėtume įvertinti klaidų skaičių ir jų priežastis ir padaryti atitinkamas išvadas. Paskutinis klausimas dėl domenų patikimumo. <clears throat> Atskirų e, valstybės narėse gyvendinamo veiklos programų rodikliai e, statistiniai nėra suderinami su Eurostatu ką ketina daryti komisija, galbūt parengti kai kurias e, gairias tam, kad būtų galima e, palengvinti nacionaliniams statistikos tarnyboms arba Eurostatui darbą e, stebint tam tikras veiklos programas. Komisijos nariai žodis. Na, kalbėsiu trumpai, nes atsakinėjau prie ilgai kitus klausimus ir galbūt būtų gerai išklausyti ir mūsų generalinio direktoriaus. kuris turėtų pateikti metinės veiklos ataskaitą, e, kur daug klausimų aptarta. Trumpai pasakysiu, kad audito rūmai yra nepriklausoma institucija ir kaip mes sakėme, mūsų metodikos šiek tiek skiriasi, nežinau ar tai yra gerai ir blogai. Tačiau aš paklausiau savo tarnybų, kodėl manoma, kad jų metodika yra geresnė negu mūsų. Kažkas atsakė, nu, geras klausimas, taigi negalime pasakyti, kuri metodika geresnė. Tiesiog aš manau, kad reikia atsižvelgti į tas korekcijas, kurios atliktos metų eigoje, nes akivaizdu, kad klaidų pasitaiko ir todėl gerai turėti galimybę lankščiai reaguoti ir nesakyti, kad čia yra 100 procentų klaida, o gal 5 ar 10 procentų korekcija reikalinga. Dėl orientacijos į rezultatus, tai aš apie tai kalbėjau, manau, kad turime nepamiršti žmonių, regionų poreikių, nes galų gale tai yra mūsų tikslas gerinti žmonių gyvenimą gerinti standartų taikymą ir sumažinti skirtumus Europoje. Galbūt generalinis direktorius detaliau ir at, gali atsakyti su techninėmis detalėmis jūsų klausimą. Ačiū. Ačiū, jeigu leisite pirmininkę. Ačiū už galimybę pasakyti dar kartą apie 13 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Parlamento narė minėjo skirtingas kontrolės ir audito sistemas, kurios egzistuoja. Ir žinoma, aišku, kad galime sakyti, reikia užtikrinti, kad jos neprieštarautų viena kitai, o dirbtų organiškai viena su kitu taip yra. Jeigu paimsime varsybių narių kontrolės sistemas, valdymo institucijos, leidimus išdavimo institucijas ir po to viršuje yra prižiūrėtoja komisija. Ir komisija, taikydama teisės aktus, kurios patvirtina parlamentas ir taryba, mes teikiame gairias, kad visa ta piramidė, kaip, kurie prašoma bendro audito požiūrėje, kurie pristatė auditorumai, mes dirbtume suderintai. Ir mes, kiek įmanoma, bandome išvengti dvigubo auditavimo, kad tie patys e, paramos gavėjai nebūtų audituojami kelis kartus. Aišku, mes nuolat kontaktuojame su auditorumais, Ir kaip girdėjote, yra tam tikrų metodikų skirtumų šiandien bei ten, bet apskritai imant mes remiamės tomis pačiomis prielaidomis ir tomis pačiomis e, reglamento interpretacijomis remiamėmis. Todėl turiu Jūs patikinti, kad tiek iš komisijos pusės dirbant su valstybės narėmis ir visą laiką laikantis e, atitinkamų kompetencijų, taip pat dirbant su auditorumais, mes dirbame kaip galima artimiau ir glaudžiau. Žinoma, jūs teisingai sakote, reguliarumas ir teisėtumas nėra būtina rezultato sąlyga. Tačiau manau, kad visi sutiksime, kad mokesčių mokėtojai tikisi, kad ES pinigai yra, būtų panaudojami pagal taisyklės ir įstatymus. Taigi reikia vertinti abu dalykus - tiek rezultatus, tiek teisėtumą ir tinkamumą. O kalbant apie tai, tai reikia užtikrinti, kad nebūtų bereikalingų e, dirbtinių taisyklių ir reikalavimų. Ir e, ta supaprastinimo iniciatyva, kurią minėjo komisijos narė, yra tokia svarbi. Minėjote tris klaidų dimensijas. Žvelgintime generalinio direktoriaus metinės veiklos ataskaitą, matome, kokios valstybės narėse kokios klaidos yra. Taip pat galima paskaityti apie tai, kokios klaidos yra rastos. Ir, yra, tai atitinka ir auditorumo analizė, tai yra viešieji įsigėjimai ir taip toliau. Tinkamumas ir kaip matome, ten, kur generos direktorius negali e, patys suteikti patikinimo, mes matome, kokios yra klaidų, kokia yra klaidos ar pažeidimo prigimtis. Taigi kiekvienos šalies atveju turime antrąją dimensiją, o trečioji dimensija, kurią minėjote, yra ketinimas. Ir tai yra susijęs su sukčiavimo klausimu. Taigi jeigu ar yra ketinimas sukčiauti, nusukti pinigų kitiems tiklams. Ir čia, kaip minėjo ir komisijos narė, sukčiavimo atvejai, kurie aptinkami sudaro labai mažą klaidų dalį. Tai yra mažiau negu 0,5 procentinio punkto visų klaidų. Taigi, dėl tų trijų dimensijų, po kurias jūs kalbėjote. Jeigu kalbėsime apie rodiklius, ir čia bus naujojo laikotarpio nuo 14-20 metų daugiau pažangos, kai taikysime naujas sistemas. Na, nuoroda į oficialius Eurostato skaičius yra svarbus elementas ir jis gali padidinti duomenų, kuriuos naudojame mūsų rezultatų matavimams patikimumą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și... Noriu labai Jums padėkoti ir pasakyti, kad visi duomenys, kuriuos turime, rodo, kad dauguma klaidų yra procedūrinės klaidos, kurios kyla iš taisyklių nesilaikymo. Tačiau dauguma jų nekelia abejonių galutiniu projekto rezultatu. Kaip sakiau, keliai, tiltai pastatyti. Tačiau proceso metu pasitaiko klaidų. Ir komisija pareikalauja pinigus gražinti tuos pinigus, kurie buvo išleikti nesilaikant visų taisyklių ar sąlygų. Tačiau Mm, tikslai vis dėlto e, iš, išpildyti. Ačiū, na, žaliųjų e, atstovas. E. Ponas Šoltės. Tiso, kar smo slišali do... Ačiū, ponia pirmininkė. Kol kas tai, ką išgirdome, aišku, turės poveikia ir mūsų darbo ateityje. Ir aš manau, kad mes, aišku, turime daugiau dėmesio skirti ateičiai. Aišku, kad visos ataskaitos, audito ataskaitos tik tai vertina esamą būklę susijusią su praeitimi. Viskas, kas parašyta, parašyta apie tai, kas buvo padaryta praeitėje. O ateičiai mes turime galvoti apie štai ką. Mes jau esame pasakę, kad naujoji laikotarpiu daugiau dėmesio bus skiriama rezultatams ir svarbu, kad norėdami išvengti klaidų, turime daugiau dėmesio skirti komisijos prevenciniai funkcijai. Kitaip sakant, tai yra naujas mąstymo būdas, kurį turi taikyti valstybės narės. Kalbant apie teisėtumą, tai aišku, kad tai yra svarbiausia, tačiau šių lėšų panaudojimas regionas turėtų būti priderintas prie paties tikslo, o valstybės narės turėtų turėti galimybę žinoti, kokios, žinoti kokios yra, svarb, kokie yra svarbiausi yra rodikliai, kokie yra kriterijai svarbiausi siekiant tikslų, kaip vertinami, pagal kokią metodiką ir ko galima tikėtis pagal naują reglamentą. Taip pat remiantis auditorumų ataskaitojomis ir nacionalinio audito įstaigų ataskaitomis, ko tikėtis, kokios rizikos tikėti. Tis, aš norėčiau kalbėti vien tik tai apie viešuosius įsigijimus, nes šis klausimas kyla vėl ir vėl kai kalbame apie ES lėšų panaudojimą. Aš pasiūlyčiau štai ką. Jeigu audito rūmai ir komisija e, įkurtų darbo grupę, kurie analizuotų viešųjų pirkimų klausimus, aš siūlyčiau kad e, šiame patvirtinus naują e, direktyvų paketą, pasiūlytume ir tam tikras gairias e, skirtas ES lėšų panaudojimui. Būtent siekiant šio tikslo. Kad būtų užtikrinama tam tikra prevencija. kad klaidų lygis būtų kaip galima mažesnis, panaudojant šias lėšas. Labai ačiū. Aišku, kaip buvęs Slovenijos, buvęs Slovenijos audito rūmų pirmininkas, jūs aišku esate labiau patyręs už mane šioje srityje. Na, visų pirma, aš nemanau, kad yra geresnis būdas užbaigti šią diskusiją, negu kad pakalbėti apie ateitį. Nes galų gale e, pranešimas juk tam ir skirtas, kad situacija ateityje gerėtų. Aš pritariu jūsų komentarams dėl prevencijos ir norėčiau jūs informuoti, kad praktikoje komisija teikia vietos regioninėms institucijams mokymo programas ir gairias kiekviename programų gyvenimo etape. Asmeniškai aš e, daug tikiuosi iš tokių gairių, nes e, valstybės narėse, kurios vėliau prisijungia prie ES, yra mažiau žinių, mažiau žinoma kaip ką daryti ir ta prasme aš skatinu keitimąsi patirtimi, nes tai yra labai svarbu. Jeigu pažvelgsime į tokias šalis kaip, pavyzdžiui, Rumunija ar Bulgarija, tai jos gali apsilankyti Vokietijoje, Belgijoje ir pasižiūrėti, kaip viskas daroma. Aišku, galima palaikyti dialogą ir akademinių lygmenių, nevyriausybinių organizacijų lygmenių, nes yra šalių, kuriuose kultūra yra skirtinga, dialogo tradicijos skirtingos, yra daug dalykų, galima, kurių galima pasimokyti vienams iš kitų. O kai dėl viešųjų įsigijimų, viešųjų pirkimų gairių, tai aišku, būtų gerai. Tačiau regio generalinio dektorato kolegos sako, tokios gairės egzistuoja ir kartu su parlamentu mes turime e, jį viešinti galbūt daugiau, nes Čia yra tikrai komisijos trūkumas, investuojame labai daug pinigų, yra daug dalykų padaryta, tačiau dažnai nėra apie tai žinoma plačiau. Yra toks viešųjų pirkimų e, gairių rinkinys, reikia įviešinti, kad žmonės, kuriems jis reikalingas, apie jį žinotų. Noriu padėkoti Jums už visus Jūsų komentarus ir esu įstikinusi, kad ateityje mums pavyks e, bendradarbiauti geriau, kad situacija gerėtų. Situacija, kuri, kaip auditorumai sakė, skiriasi kinta. Ačiū, GUE frakcijos vardu panas Dejong. <clears throat> Ačiū pirmininkė, turėčiau formaliai pastebėti, kad e, naujoje kadencijoje GUE frakcija yra didesnė nei žalieji, taigi mes turėtume kalbėti anksčiau. Noriu padėkoti komisijos nariai už pateiktą informaciją ir pasirengimą šiam e, posėdžiui sustikimui. Pradedant nuo svarbiausių minčių prie mažiau svarbių, tai mūsų nuomonė pats svarbiausias aspektas susijęs su regionų vystimuose yra susijęs su būtinybė susitelkti į svarbiausius dalykus. Ir e, šiuo metu valstybėms narėms labiausiai rūpi, kuo daugiau išleisti ES pinigų per įvairias veiklos programas, tuo tarpu valstybės narės, kaip ir mano šalis Niderlandai, e, kurios yra tikrosios mokėtojos į ES, sąjungos biudžetą, pirmiausiai įmoka tas lėšas, o ir jas susigražina per įvairias programas ir projektus. Požiūris turėtų būti netoks, o kitoks, kurį minėjo komisijos narė, tai yra, kad programos atneštų kuo didesnės pridamosios vertės, sukurtų kodėsnės pridamosios vertės es lygių ir jeigu to nebūtų įmanoma pasiekti atskiruose valstybės narise, tai reikėtų galbūt finansuoti e, mažiau sričių, mažiau temų, tačiau daugiau dėmesio skirti konkretiems rezultatams. Tarkime, e, e, Zelandijoje yra gyvenimi tokie projektai, kai es parama skiriama meduolių kepimo uh, įmoniai, e, tariamai siekiant pritraukti daugiau turistų, tuo tarpu laikraščiai e, išjuokė tokį projektą ir sako, kad ES elgėsi tikrai juokingai finansuodama šiokią tai meduolių kepyklą. Taigi e, reikėtų vadovautis čia kitais aspektais teikiant ES finansinę paramą. Taip pat e, nežinau, kad e, komisijos nariai tos idėjos taip pat priimtos, turiuomenyje inovacijų e, dėgymą ir tą galima padaryti bendradarbiaujant atskiroms valstybėms narėms tarpusavyje arba atskirai programas gyvenant didesnėse valstybėse narėse. E, kita problema, kuri buvo minėta, susijusi e, su Europoje galiojančių taisyklių ir nacionalinių taisyklių suderinamumu. Galiu įsivaizduoti, kad valstybėse narėse nacionalinės programos yra patvirtinamos dar labiau patikslinant, kaip turi būti išleidžiami pinigai Manau, kad e, kalbant apie miestų e, plėtrą arba miestų centrų e, plėtrą, tai yra pakankamai opi tema ir čia būtų galima parengti įvairias programas tam skirtas ir aš jas vertinčiau pakankamai teigiamai. Niderlandas jos taip pat yra įgyvendinamos ir suderinus veiksmus su komisija galima šios darbus ir toliau tęsti. Tačiau, e, kalbant apie papildomą administracinę naštą, kurią užkrauna arba užsikrauna valstybės narės, mes tikrai neturėtume taikstytis e, su tuo kiekvienais metais, kad valstybės narės tą administracinę naštą padidina. Manau, kad e, Bet ir mūsų komitete turėtume pasitelkę komisijos turimus duomenis aiškiai įvertinti, kokiuose sritise ta papildoma administracinė našta atsiranda ir imtis veiksmų, kad jinai sumažėtų arba bent jau nedidėtų. Taigi reikėtų mums tikslesnės informacijos E, apie tai, kokią papildomą administracinę naštą uždeda valstybės narės, nes žmonės skundžiasi, ypač tie, kurie gauna paramą iš ES lėšų dėl to, kad reikia įvairius administracinius formuliarus sudėtingus užpildyti ir panašiai. Ir paskutinis pastebėjimas labai konkretus. Man labai rūpi tai, kas vyksta Niderlanduose. Vis dar Ir e, štai neseniai sužinojau, kad e, kilo tam tikrų problemų dėl e, Niderlandų audito tarnybos veiklos. Ten tikrai nemanau, kad sėdi kvaili vyrai ar moteris ir dirba. Tačiau sužinau, kad e, panašiai Ši problema buvo nepastaikiusi ir Škotijoje, kuomet auditas ir atliekamas imties auditas. Ir po to pagal jo rezultatus vertinama bendra situacija. Ir aš noriu paklausti, ar e, yra įmanoma pakeisti tos, e, tą imties audito praktiką ir jeigu taip, tai kaip tam, kad e, būtų galima nustatyti tikrai patikimą klaidų lygį ir galbūt galėtumėte suteikti daugiau neformalios informacijos, nes aš tikrai e, negaliu suvokti, kodėl Niderlandų tinkamos institucijos <clears throat> čia sutrikusios, nežino kaip elgtis ir e, e, tikrai norėčiau gauti papildomos informacijos, kad būčiau tikras, jog ši problema iš tiesų yra išspręsta komisijos nariai žodis. Mulțumesc și eu foarte mult și uh, apreciu. Sutinku su to, ką jūs sakėte ir puikiai žinote, kad uh, pagal naują reglamentą inovacijos yra svarbiausia tema. Žinoma, Inovacijos yra bazinis e, terminas, į kurį įeina daug dalykų ir blininė ir, ir spa centrai Lenkijoje ir, ir panašus dalykai. Taigi reikia viską žiūrėti individualių pagrindų. Lenkijoje kažkokiame atokiame kaime buvo atnaujinta pilis ir ten įrengtas pats centras. Ir dabar tas kaimas klesti. Tai yra puikus turistų rūkos centras turistams. Ir kalbant apie inovacijas, neman, nemanau, kad visi regionai gali ta, tapti silikono slėniais. Kažin, ar galime visus regionus jais paversti. Tačiau, jeigu kalbame apie pažangę specializacijas, kalbame apie tai, kad reikia surasti kiekvieno regiono stipresias pusės, ar tai būtų blynai, Niderlanduose ar fetas sūris Graikijoje ar polinka Vengrijoje. Uh, Tiesiog reikia identifikuoti tą pro produktą, kuris geriausiai būtų perkamas pasaulyje ir užtarnautų gerą vardą tam regionui. Taigi mes turime kiekvieną tą regioną žiūrėti atskirai. O kalbant apie administracinę naštą, esate teisus. Yra taisyklių, kurias reikia čia įgyvendinti ir naujuose teisės aktuose randame tam tikrų dalykų, o dėl naujos Niderlandų audito įstaigos, čia gal kokia tai techninė problema, problema, įsiver, problema įsivėlė dėl dėl imčių. Gal raštu galės jisai pateikti e, atsakymą ar dabar atsakys. Čia e, keturios programos yra Niderlanduose ir ten galima uh, imtis atlikti iš visų keturių programų. Ir tas ir buvo padaryta. Ir tada buvo išsiaiškinta, kad laidų lygis buvo e, gan didelis. Tada buvo detaliai įvertinta kiekviena programa ir tada buvo pasakyta, čia klaidų lygis didelis, tarkim, vienoje programoje, kitoje, kitose programuose klaidų lygis mažas. Tačiau statistiškai tą įmanoma padaryti tik tuo met, jeigu yra pakankamai imčių, sandorių imčių kiekvienoje programoje. Taigi auditorumai pasakė, kad to padaryti neįmanoma. Klaidų lygis yra vertinamas tik tai visų programų mastu. Taigi mes detaliai viską bandėme išsiaiškinti ir pasakėme, kad galime iškart atimti, atmesti vieną programą, o visas kitas tris programas reiktų vertinti kartu kad nereiktų jų vertinti atskirai. Taigi toks būtų čia paaiškinimas ir tai yra grinai imčių metodikos problema. Čia toksai sloksniuotas e, imčių metodas. Jie iš pradžių visas programas vertino, o po to nusprendė individualiai nustatyti tų programų e, rezultatus ir čia kilo problemų. Pone Dejong, jeigu norėsite papildomo klausimo, gal komisija galės raštu atsakyti jį. FDD frakcija, paskutinė sąrašė, nemanau, kad kažkas yra atėjęs iš tos frakcijos. Dabar galime perėti prie kitų klausimų, kurių turi kiti nariai. Gal galėtumėte pakelti rankas, kas norite paklausti, Pirinski, Greslį. Pone Pirinski, žodis jums pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Trys, keturi trumpi klausimai. Pone komisijos narė, Tie klausimai yra susijęs su tekstais, dviejų rezoliucijų tek, tekstu. Tekstais e, praeitoje kadencijoje, o, e, praeitoje sesijoje Strasbūrė buvo patvirtinti tekstai. Pirmiausia, tai susijęs su tuo, kad sanglos politikos įgyvendinimas turi vykti laiku, o atsiliekama yra, mas, yra labai smarkiai. Kitas, kita rezoliucija yra susijusi su Europa 2020 strategijos vidutinės trukmės peržiūros. Pirmoje rezoliucijoje, aštuntame punkte, yra štai toks tekstas. Parlamentas prašo komisijos, atsižvelgdamas į tai, kad vėluojama yra įgyvendinti politiką, uh, pristatyti, pateikti parlamentui priemonės, kurių ketina imtis komisija, kad būtų kuo galima greičiau paspartintas veiklos programų gyvendinimas, atsižvelgiant į grafiką, kuris yra numatytas. Antras tekstas, devintasis punktas. Po to, po to kai yra pasakyta, kad parlamentas yra sunerimęs dėl užsilikusių nesumokėtų sąskaitų, ragina ir pabrėžia kad svarbu pasiekti sustarimą tuo klausimu naujo komisijos pasiūlymo pagrindu iki 2014 metų pabaigos. Tai yra susiję su ankstesnio laikotarpio neapmokėtomis sąskaitomis. Ir trečias dalykas iš tos pačios rezoliucijos, tai yra susijęs su po to, kas atsitiko, kai buvo užvilkintas programų įgyvendinimas gyvenimo pradžia. Ten sakoma, kad reikalaujama, kad komisija pranešimo kontekste ir atsižvelgiant į dėrybas ir atitinkamus bendrų nuostatų reglamento straipsnius, išanalizuotų galima vėluojančios 14-20 metų sanglaudos politikos įgyvendinimo vėlavimą ir kad pasimokytų iš tų uh, problemų. Ir antroji rezoliucija, kurią minėjau, dėl Europos 2020, 21 punkte yra pasakyta. Kreipiasi į komisiją, kad būtų suderintas socialinis fondas su kitais struktūriniais investiciniais fondais, atsižvelgiant į Europą 2020 politikos prioritetus ir kad sustiprintų finansinių šios strategijos ramšių vaidmuo. Uh, Na ir čia bandau išvelgti šiokią tokią logiką tuose tekstuose, ponė pirmininkė. Tai yra susijęs su diskusijomis, kurios įvyko šiandieną, būtent kaip mes galėtumėme pateikti ir pasiekti to galutinio, galutinių tikslų, tai yra politikos esminis e, tikslas e, - užimtumas, e, darbo vietų kūrimas, augimas, skurdo mažinimas tame kontekste, apie kurį kalbėjo komisijos narė, neligybės mažinimas, nes būtent tokia yra šios politikos esmė. Taigi, kaip mes galėtumėme grįžti prie tų galutinių tikslų ir aptarti visus klausimus, kurie yra susiję su taisyklių reglamentų laikymusi metodikų suderinimų įvairių sistemų ir to galutinio rezultato, kaip galėtumėme geriau bendradarbiauti ir dirbti sinergijoje. Šis komitetas, kuris labiausiai yra sunerimęs dėl kovos su sukčiavimu ir taip pat siekia vengti nesukčiavimo netikslumų ir klaidų komisija ir atitinkami generaliniai direktoratai bei kitos ES institucijos siekia to tikslo, kad galiausiai, kaip buvo pasakyta, piliečiai būtų patenkinti tuo, kaip yra leidžiamos jų lėšos. Ir galiausiai, grįžtant prie to, ką sakė ponė Kretų, kad mes visi esame politikai, tai šiuo atveju aš norėčiau pasakyti, kad mes neturėtumėme daryti skirtumo tarp politikos ir politikos gero finansų valdymo, jeigu tikrai suprantame, ką reiškia geras finansų valdymas. Būtent tai ir yra neligybės mažinimas ir būčiau labai dėkingas, jeigu galėtumėte pakomentuoti tai, kokių tolesnių e, žingsnius galėtumėte imtis, atsižiūrint tai, ko, ką ragino padaryti jūs parlamentas. Ačiū. Ačiū. Aš pritariu jūsų nuomoniai. Tiesa, kad regioninėje politikoje nereiktų laikytis politinių kažkokių tai įsitikinimų, nes tikslai mūsų bendri, o kalbant apie tas rezoliucijas, kurias jūs minėjote, Strasbūrė vyko praeitą savaitę labai įdomios diskusijos plenarinėme posėdyje, ypač su regioninės plėtros komiteto nariais, jūs irgi dalyvavote tose diskusijose ir ten mes kalbėjome apie tai, kad vėluojama gyvendinti veiklos programas. Tačiau norėčiau priminti, kad naujieji teisės aktai buvo patvirtinti 13 metų gruodžio mėnesį. Taigi, septyniais mėnesiais vėliau nei per ankstesnį programinį laikotarpį. Ir nors komisija suprato, kad yra vėluojama, vis tiek buvo pradėtos jau diskusijos su valstybėmis narėmis dėl naujų veiklos programų. 2012 metais jau prasidėtos diskusijos ir aš nemanau, kad visos valstybės narės galėjo tuo met e, per vieną mėnesį pateikti aukštos kokybės veiklos programas. Ir dabar yra valstybių narių, kur parlamentarai klausia, kodėl nėra patvirtintos veiklos programos, bet tos valstybės, valstybės narės dar net nėra pateikusios veiklos programų arba nėra atsakiusios į klausimus, kuriuos mes uždavėme. Italijoje, pavyzdžiui, Visola, visuomet manęs klausia, kodėl Sicilijos veiklos programų mes nepatvirtinome, bet mes faktiškai jų dar negavome. Taigi aš nenoriu visuomet kaltinti valstybių narių, nes, kaip sakiau, nebus mums įmanoma uh, patvirtinti visų 300, 310 e, veiklos programų iki metų pabaigos. Mes 40 tų programų esame patvirtinę ir per tas 30 e, dienų, kai aš pradėjau darbą, 13 dienų, kada pradėjau darbą, iš tiesų darbo tempas gan geras ir galbūt pusę mes iš tų 310 veiklos programų galėsime patvirtinti laikotarpiui nuo 14 iki 20 metų, tačiau turint omenyje, kad laiko yra labai nedaug, tai verčia mus e, kuo greičiau ir aukštos kokybės tas programas e, paruošti. O dėl neapmokėtų sąskaitų tas klausimas tampa vis rimtesnis. Tai yra ta problema, kurios uh, komisarė atsakinga už regionę politiką neišspręs. Aš kalbėjausi su komisijos nare Georgieva ir suprantu, kad čia yra dviejopos neapmokėtos sąskaitos. Viena kategorija būtų ta, kai sastos buvo per vėlai pateiktos ir buvo sustabdyti mokėjimai, o antroji kategorija, kas nėra tikrai normalu, tai yra tos sąskaitos, kurios turi būti apmokėtos, bet joms apmokėti nėra pinigų. Taigi, šią prasme, aš suprantu, kad jeigu parlamentas ir taryba būtų lankstesni ir patvirtintų peržiūrėtą taisomąjį biudžetą 14 metams, mes galėtumėme išspręsti šią problemą, kuri mane labai neramina, nes čia metai iš metų kaupėsi tos nemokėtos sąskaitos. Ir jeigu komisija negalės sumokėti valstybei nariai tų pinigų, tuomet valstybei nariai kils problemų dėl augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų. Nes ji turi įdėti tas lėšas, kurių e, jai nesuteikia komisija. Ir aš taip su, suprantu ir pritariu jūsų nuomonėje ir pritariu jūsų vertinimui ir mes turime veiksmų planą iki metų pabaigos 150 veiklos programų patvirtinsime ir mes privalome kreiptis į parlamentą, į parlamento komitetus, kai tik tai esame kviečiami atvykti. Ačiū. Pane Greslė, paskutinis klausimas. Jazu. Man jau šiek tiek neramu dėl to, kaip situacija toliau vystysis, jeigu komisijos narė, valstybės narės e, susidarys įspūdį, kad galime su jumis dėrėtis dėl ES ir valstybių narių teisės įgyvendinimo, tai greitai pajausite, kaip e, iki šiol pasiekta jūsų generalinio direktorato sėkmė gali apsiversti aukštinkojomis. Nuo 2000 iki 2006 metų ES likių buvo nustatyti kriterijai gauti S paramą dėl didelio klaidų skaičiaus, kuris siekė 17-18 procentų, nuo 7 iki 13 metų valstybėms narėms buvo patikėta ši funkcija, tačiau man nėra jokios kitos alternatyvos, kaip tik laikytis teisės aktų įsisavinant ES lėšas. Jeigu negalime to padaryti, tai geriau jau skirtume biudžeto paramą. Tai būtų logiška veiksmų seka. Ir taip elgtis būtų nusekliau ir tuomet būtų prireiktų tik tai e, e trešdalio e, visų e, tarnybų, pakaktų Eurostato darbuotojų ir viskas, tai kiek galėtume lėšų sutaupyti. Taigi Europos teisės aktų įgyvendinimas, pridedamosios vertės siekimas ir e, ta veikla, kurią atlieka audito rūmai, vertindami ar Europos teisė gyvendinama tinkamai ar ne, yra labai svarbi visos Europos istorija. Jeigu kolega Liberatskis būtų pasilikęs salėje, būčiau galėjusi jam štai ką pasakyti. Aš pati vertinau 7 metų praktus Lenkijoje, tuometinis kolega Levandovskis mums suringė ekskursiją Gdanskė. Ir tikrai buvau nustebusi, kiek ES struktūrinių fondų lėšų buvo įvairiems muziejams išleista, tačiau nebuvo ne vieno projekto, kuris bent jau kažkokia platforma būtų generavęs pajamas. E, taigi e, čia reikėtų labai apdariai viską vertinti. Valstybės narės visada randa būdų, kaip panaudoti ES lėšus. Yra tokių valstybių narių ir kai kurie tikrai žinote, ką turiu omenyje čia sėdintis salėje, tuometinė Lenkijos vyriausybė paprasčiausiai e, neskyrė paramos e, toms struktūroms, kurioms nepatiko tuometinė Lenkijos vyriausybė. Ir aš manau, kad ES fondų lėšos turi būti skiriamos visiems. Ir aš tikrai noriu tikėti visais gražiai pristatomais rezultatais, tačiau jeigu mes kiekvienais metais 40 milijardų eurų išdalyjame paramos Europos Sąjungoje, tai tikrai norėčiau pamatyti, kad šios lėšos kažkaip prisideda prie ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo. Todėl norėčiau visiems struktūrinių fondų lėšų fondavimo lobistams jau dabar pasakyti, kad kai regionų vystimosi komitetas kalba apie tai, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad lėšos būtų įsisavintos, tai yra kelias link ES paramos pabaigos ir turime labai aiškiai suvokti tokio kelio e, suvokti, kur tas kelias veda. Taigi, kai kurios mintis, kurių šiandien klausiausi, man nepatiko. Kalbant apie e, tą karikatūrinį požiūrį į klaidų skaičių, administracija visą laiką baiminasi, kad padarys kokią nors klaidą ir todėl sugriežtina kontrolės taisyklės. Aš suprantu tokius veiksmus, tačiau jie mums nėra naudingi. Auditorumų norėčiau paklausti štai ko. Šiandien išgirdau, kad uh, e, uh, e, auditorumai klaida laiko tą aplinkybę, kad tarkime įvairių reklaminių skydų uh, dydis netitinka nurodytam. Ar tai yra teisybė, noriu paklausti. Uh, Taip pat dėl tos imties e, Aš esu girdėjusi, kad ne tik imties audito rezultatais vert, e, remiantis yra nustatomas klaidų lygis, tačiau ir dar įvairiais papildomais kriterijais, kurių, kurie sudaro bendrą sistemą. Norėčiau apie tai papildomos informacijos daugiau šiek tiek išgirsti. Pone Dėfa, E, jo žmona yra kilusi iš kaimininio miesto. Ir ponas Defa puikiai žino, kad mano mieste per kalėdas nieko nevyksta ir praktiškai gyvenimas apmyrės, tai aš visus dokumentus per tą laiką perskaitau. Taigi, uh, Žinau, kad 976 yra finansinės priemonės, taigi iš viso, jeigu e, ta informacija, kuri patikima ataskaita, yra teisinga, taigi norėčiau tą sąrašą gauti ir taip pat norėčiau 2007-2013 metų atnaujintą audito strategiją gauti, nes e, jos taip pat dar savo bibliotekoje neturiu ir kolega Gairis šiandien ryte sustikus auditorumo atstovais ir kalbant apie atskaitingumą, tai tiek kiekvienas iš mūsų po to nuėjome pasiknaisioti savo e, archyvę. Mano seniausias dokumentas buvo 1981 e, metų. Ir 1981 metais jau buvo diskutuojama apie tai, e, kokią pridamą vertę sąjungos politiką Europoje sukuria. Taigi tiek e, pabaigai ir visiems linksmų švenčių. Taigi dabar galbūt galite atsakyti į ponės Greslės klausimą ir po to apibendrinti diskusiją. Dar ponė Greslė, 22 papildomas klausimas dėl imties audito techninių aspektų, dėl e, auditorumų 5,5 punkto šeštosios dalies galbūt mėtė techninio pobūdžio informacijos teikti. Taigi atsakykite į klausimus, kuriuos uždavė Greslė ir padarykite išvadas ir po to komisijos narės paprašysiu atsakyti į klausimus ir e, rezumuoti. Prieš perdodamas e, žodį e, atsakyti į techninius klausimus kitam direktoriui kuris atsakingas už struktūrinius fondus ir sanglaudos politiką, norėčiau pats e, pateikti galtinės e, pastabas dėl to, kas buvo aptarta pristatant e, metų ataskaitą. Mūsų pagrindinė mintis turėjo tris aspektus. Vienas aspektas buvo tas, kad pinigų išlaidos turėtų būti skirtas pasiekti rezultatams. Ir mes kitame audite norėtume matytume, kad šis aspektas atsispindėtų. Dabar, e, žinoma, dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Kaip ponia Greslė, šiandien yra reguliarus mūsų rudens seminaras, kur yra visa kolegija ir mes iš ryto taip pat sustiksime ir su parlamento nariais. Labai ačiū už bendradarbiavimą. Dabar į techninį klausimą atsakys Martinas Weberis. Labai ačiū. Labai trumpai. Ar mes kvantifikuojame klaidas, jeigu nėra užrašo, kad e, tai buvo finansuota ES. Ne, mes netgi pastabų netikime dėl to. Tai klaidų dydį neįeina dėl klaidų lygio, tai tiesa, kad pagal sutartį mes turime įvertinti metinės išlaidas, todėl klaidų lygis atspindi tą metinį vertinimą. Nepaisant to, metai iš metų skaičiai, kuriais pagristi mūsų vertinimai, galima matyti tam tikrą tendenciją. Ir tai daro ir komisija, kai ji kalba apie mažesnę mažesnį klaidų lygį 2013 metais, palyginti su 2006 metais. Didžiausias skirtumas yra mastas, kiek atsižvelgiama į korekt, finansinės korekcijas, apskaičiuojant klaidų lygį. Tačiau 2013 metais, kiek pamenu, e, buvo atsižvelgta į visas finansinės korekcijas, nes jos buvo įvertintos. Ir toliau klausimas. 5,6 e, interpo dėl Olandijos atvejo. Čia e, komisijos direktorius e, teisingai papasakoja viską, o kadangi audito strategija ir numato, kad tai yra bendras, bendra imtis įmantama iš keturių programų, tai po to negalima jų išskaidyti pagal atskirus parametrus. Tol Olandijos audito institucija turėjo padaryti išvadas pagal tą imti, kuri buvo sudaryta. Taigi audito nacionalinės institucijos pačios parengė imtis pagal jų poreikius ir audito strategiją. Tačiau mes e, pilnai paaiškinsime visą tai raštu. Ačiū. Komisija, komisarė, ar galite atsakyti paskutinius klausimus ir padaryti kokias norite išvadas? <clears throat> Labai ačiū. Pone Greslė, norėčiau patikinti šios diskusijos pabaigoje, kad kad aš rimtai žvelgiu į šią diskusiją ir kai kalbu apie dėrybas valstybės narėmis, tai tai nereiškia, kad valstybės narės gali bandyti mus įtikinti ko nors. Aišku, yra spaudimas, kad būtų kas nors patvirtinta greitai, tačiau mes. Jūs pamatysite, kad kad mums skaidrumas yra ypač svarbus. Taip pat Europos vertybės yra labai svarbios, kaip sakiau. Turime vertinami programas vertinti ir kitus dalykus, taip pat ir kiek darbo vietų jos sukuria, kokį ekonominį augimą užtikrina, kiek, kiek kovojama su skurdu. Tuos dalykus vertinti reikia taip pat. Tačiau, žinoma, jūsų komitetas yra techninis komitetas. E, tačiau tinkamumo kriterijai nėra dalykas, dėl kurio deramas. Jūs sakėte, kad situacija šiek tiek pagerėjo dėl to, kad turėjome naują reglamentą 17-13 metais. Žinau, kad, žinote, kad 2006 metais klaidų lygis pasiekė beveik 20 procentų, nes komisija negalėjo sustabdyti mokėjimų. Ir aš galiu patikinti Jūs, kad nepaisant valstybė narių, ar tai būtų Olandija, ar Bulgarija, ar Rumunija, ar Vokietija, jeigu bus problemų, mes turėsime sustabdyti mokėjimus. Aišku, problemas galima išspręsti, ištaisyti ir užtikrinti programų kokybę, nes čia kalbame apie mūsų reputaciją, kai kalbame apie tai, kaip panaudojami viešieji pinigai. Tai ir norėjau pasakyti, poniai Greslė, tų vertybių mes neaukosime, nepaisant nuo mums daromo spaudimo ar darybų. Aš panaudojau žodį darybos, nes mes su valstybėmis narėmis esame partnerės. Ačiū uždėmesi, ačiū visiems. Uh, ačiū, norėčiau baigti diskusiją šio klausimu. Noriu padėkoti kolegoms už klausimus, ačiū audito rūmams ir komisijos atstovams taip pat. Ačiū už kokybiškus atsakymus raštu. Tai mums šiek tiek palengvino gyvenimą. Ačiū už, tai, už išsamius atsakymus kolegoms šiandien. Be abejo, mes vis dar sustiksime šiame komitete, tačiau dėkoju už šiandieninį pokalbį. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende dieser Sitzung. Der nächste Baigime e, šį posėdį. Kitas dabar tokias klausimas nukeliamas, nes kolega Deutsch nesugebėjo atvykti į Briuselį, o koordinatorių posėdis taip pat nevyks. Taigi linkiu visiems geros popietės, gero vakaro ir sėkmingai sugrįžti namo. Kitas posėdis kitą savaitę ketvirtadienį dalyvaus komisijos narys Mimica. Ačiū ir iki pasimatymo.